būtų susipažįstama ir Europoje, ir už jos ribų. Ačiū ponė Kosta už papildomą informaciją, o dabar pereisime prie kitų pranešimų. Po to, kai Pablo Iglesias atsistatydino ir Fernando Maura Barandiaras taip pat, parlamentas atsižvelgia pagal darbo tvarkos taisyklės, tai, kad jų vietos bus laisvos nuo 28 spalio dienos ir 25 lapkričio atitinkamai ir nacionalinės valdžios institucijos bus atitinkamai apie tai informuotos. Dar vienas skelbimas.